Der Präsident! So, einen schönen guten Abend. Labas vakaras. Sveiki visi. Posėdį tęsėme. Noriu pranešti antrosios balsavimo e, sesijos rezultatus ir pradėti ketvirtąją sesiją. Antros balsavimo sesijos rezultatai tokie. Reglamentas, kurio keičiama daugiametė finansinė programa 14-20 metams. Patvirtintas reglamentas 479 balsavo, 464 už, 11 prieš, 4 susilaikė reglamentas, kurio keičiama daugiametė finansinė programa 14-20 metams, patvirtintas tokiu būdu dabar. Antra pakeitimų grupė bendram pasiūlymui dėl rezoliucijose suderinti veiksmai, kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais. norėčiau e, dirbti taip, kaip pasiūlė e, ir kaip dirbo ponas Silva de Pereira. Jūs e, matysite rezultatus ekranuose, o aš jų neskaitysiu atskirai. Po paskelbimo čia salėje rezultatai bus puslapyje parlamento paskelbti 19 pakeitimas atmeš, atmestas, 62 atmestas taip pat. 18 pastraipa, pirminis tekstas, pirma dalis patvirtinta. Antra dalis, pirminis tekstas patvirtinta. Trečioji dalis taip pat patvirtinta. 63 pakeitimas atmestas. 64 pakeitimas atmestas. 65 pakeitimas atmestas. 67 atmestas. 33 atmestas. 34 34 pakeitimas atmestas. 35 atmestas, 36 atmestas, 45 atmestas, 46 atmestas, 67 pakeitimas atmestas. 20 pastraipa, pirmoji dalis pirminio teksto patvirtinta, antroji dalis patvirtinta, trečioji dalis patvirtinta Patvirtinta. 37 pakeitimas. Atmestas. 68 pakeitimas. Atmestas. 38 atmestas. 39 atmestas. 40 atmestas. 41 atmestas. 10 Atmestas. 23 pastraipa pirminio teksto patvirtinta. Tokie yra rezultatai, kuriuos dabar turime trečios e, pakeitimų grupės e, bus paskelbti dėl bendros rezoliucijos esudent veiksmai kovojant su COVID-19 pandemijos padariniais. E, 22.50. O dabar balsuosime dėl ketvirtos pakeitimų grupės bendram pasiūlymui dėl rezoliucijos suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais. E, balsavimas vyks e, pagal tokią pat procedūrą kaip ir ankstesnės balsavimo sesijas. E, nuo dabar iki. E, 21.30 vyks balsavimas. Nuo dabar iki 21.30 turite laiko balsuoti. Šios ketvirtos dalies rezultatai bus paskelbti rytoj, balandžio 17 dieną, 9 val. ryto. Nematau, kad kas nors turėtų kokį nors klausimų. Dabar pertrauka posėdžio.